balsavimas. Jūs matysite rezultatus ekranuose. Jie taip pat puslapį interneto parlamento bus paskelbti. Aš neskaitysiu visko išsamei. Pasakysiu, kad antras balsavimas, protestai susiję e, su demonstracijomis po Džordžo Floido mirties. Visos keturios dalys patvirtintos. 42.3 pakeitimai priimti, 16 atmestas, 4.43 priimti pakeitimai, 58 atmestas, 58 atmestas, pirmoji T dalies e, konstatuojamosios dalis priimta. Kaip matote, dvi dalis. Pirmoji primta, antroji taip pat. Po T dalies devintasis pakeitimas atmestas, 59 patvirtintas. U konstatuojamoji dalis, ar pirminis tekstas atkrito, e, dvi dalys buvo, jos abie atkrito, 60 atmestas, 17 taip pat, 34 atmestas, 5 atmestas, 18 atmestas, 19 taip pat atmestas. Hongkongas Kinė rezoliucija, Hongkongo autonomijos klausimas, pirmasis e, paragrafas patvirtintas, aštuntas atmestas, devintas, dešimtas, vienas atmestas, dvyliktas atmestas, e, pirminis tekstas šeštos pastraipos, trys visos dalys patvirtintos, šeštas pakeitimas atmestas, tryliktas D atmestas. 12 pastraipa, pirminis tekstas patvirtinta, 13 pastraipa patvirtinta, 15 taip pat, 10 pastraipa pirminio teksto patvirtinta, abi dalis, pirma ir antra. Pirmas pagėjimas atmestas, antras atmestas, trečias atmestas, ketvirtas atmestas, penktas atmestas, septintasis atmestas rytų partnerystę, rengiantis Birželio e, vadovų susitikimui. Buvo balsuojama vienu kartu dėl pirmo devinto pakeitimų atmesti. Pirmoji pastraipa, dubelvė, e, originus tekstas e, patvirtinta situacija Šengeno zonoje po COVID-19 proveržio. Buvo balsuojama dėl 1, 3, 5, 6, 10, 11 pakeitimų jie visi atmesti. Septintasis atmestas, Pirminis tekst, pradinis tekstas septintos pastraipos patvirtintas, abi dalys. Aštuntasis pakeitimas atmestas, devintasis taip pat. E, pirminis tekstas 13 pastraipos dvi dalys, abi patvirtintos, 15 pastraipa, pirminis tekstas e, dvi dalys, abi patvirtintos, 16 pastraipa, pirminis tekstas patvirtinta, 17 taip pat. Konstatuojama dalis B, pirminis tekstas patvirtinta, abi dalys, E Taip pat konstatuojama dalis patvirtinta, ketvirtasis e, pakeitimas atmestas. Dabar e, sezoninių darbuotojų ir pasien dirbančių, dar, dirbančių darbuotojų apsauga. 360 atmesti, 14 atmestas, 12 patvirtintas, 15 atmestas, 16 atmestas, 4 pastraipa patvirtinta ketvirtasis, septintasis atmesti, pen, keturioliktasis, dėtoji pasaiba priimta, penkioliktoji e, pasaiba tryliktas pakeitimas atmestas. Aštuntasis pakeitimas priimtas, devinioliktoji pastraipa dvi dalys, pirma, antra dalis atkrito, dvidešimtoji pastraipa patvirtintas tekstas, dvidešimt trečioji pastraipa, pirma, antra dalis patvirtintos, antra dalis atmesta, pirma patvirtinta. 11 pakeitimas patvirtintas, e, identiški toliau 259 pakeitimai patvirtinti, O konstatuojimo dalis patvirtinta, P konstatuojimo dalis e, patvirtinta. E, tokie rezultatai antrojo balsavimo etapo. Iki 19 valandos bus galima balsuoti dėl trečiojo raundo. Tokia pat balsavimo procedūra bus taikoma kaip ir anksčiau. Ir dabar pradėsime balsuoti. Balsuojama iki 19 valandos ir rezultatai trečiojo etapo bus e, paskelbti 21 val. 30 minučių. Dabar pertrauka. Ah.